paskirti Kolines von Baleną kaip e, delegacijos ryšiams su jungtinėmis valstybėmis e, pirmininkė pakeitė Janį Henis Plašert. Ar visi pritarate tam? Jeigu taip, tai patvirtinta šitas paskirimas. Taip pat norėčiau informuoti, kad pagal e, darbo tvarkos taisyklių trečią, trečią ir ketvirtą dalis kovo 22 Teisės reikalų komitetas įvertino pono Legrip ir Kozlovskio imunitetą. Aš siūlau patvirtinti šios įgaliojimus, ar kas nors prieštaraujate. Šie įgaliojimai patvirtinti. Bendras sprendimų prieimimo procedūra. trečiadienį tarybos pirmininkas